yra patvirtintas, galime pereiti e, prie pranešimų. Aš gavau e, iš tarybos jos poziciją pirmajam skaitimui dėl reglamento dėl žvejybos bendrosios vidužmio jūros žvejybos komisijos susitarimo zonoje. Šis klausimas taip pat bus įtrauktas į šio posėdžio protokolus. Parlamentas per tris mėnesius turi apsispręsti dėl savo nuomonės, dėl šios pozicijos.